E, spalio 14 pradės e, patvirtinimo procedūrą. Pagal trečią taisyklę, trečią ir ketvirtą pastraipą Teisės reikalų komitetas per savo posėdį e, spalio per savo posėdį yra patvirtinęs dokumentus, kurie buvo pristatyti kurie e, patvirtino e, parlamento nario įgaliojimų nutraukimą e, pono Gustafseno. Ir dėl to siūlau patvirtinti e, naujų pakeisiančių e, narių pa, statuso patvirtinimą. Jeigu niekas neprieštarauja, tai tie įgaliojimai yra patvirtinti ir sveikinu naujus kolegas.